tarybos vardu ministrė Žanin Henis Pleshart. Žodis jums. Oczywiście możemy chwilę poczekać. Na, žinoma, galime jums duoti keletą minučių. Po jūsų kalbės komisijos narys Han o po to pasisakys kalbėtojai frakcijų vardu. Aš pats ketinu pasisakyti šioje diskusijoje. Tikiuosi, kad rasiu, kas mane pakeis kaip pirmininką. Jeigu pavyks, tai pasisakysiu. Dabar ministrė Henis Plaskert. Pirmiausia, norėčiau dar kartą pakartoti, kad taryba yra įsipareigojusi e, pritarti buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stojimui, tačiau e, padėti šioje šalyje kelia susirūpinimą. 2015 metais buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija išgyveno vieną didžiausių politinių krizių. E, ja, lėmė susiskaldžiusi politinė e, kultūra, taip pat e, sumažėjusi žiniasklaidos laisvė ir sumažėjęs pasitikėjimas viešosiomis institucijomis. Dabar labai svarbu įveikti tą krizę ir užtikrinti, kad tie trūkumai bus ryštingai šalinami. Ir Birželio Liepos mėnesio politinis susitarimas, e, kurį pasiekė politiniai lyderiai, taip pat ir reformų prioritetai, kurios paskelbė komisija, kaip tik rodo, ką reikia padaryti. Mes atsižvelgėme į sprendimą atidėti iš ankstinius parlamento rinkimus iki birželio penktos dienos, turint galvoje, kad e, nebuvo sąlygų surenkti patikimus rinkimus balandžio mėnesį. Dabar labai svarbu, kad visi politiniai veikėjai prisimtų atsakomybę ir imtųsi reikiamų priemonių, įskaitant ir su e, rinkimai susijusią žiniasklaidos reformą. Konstruktyvus ir įtraukus politinis dialogas šalyje bus e, esminis dalykas, norint eiti pirmin. Ir akivaizdu, kad patikimų rinkimų surinkimas, rinkimų, kuriuose galėtų dalyvauti visi piliečiai ir partijos, yra pirma, pirmas e, svarbus žingsnis siekiant užbaigti dabartinę politinę krizę. Mes stebime šį e, procesą kartu su e, BPO demokratinių institucijų biuru. Taip pat norėčiau akcentuoti ir ES e, pagrindinių veikėjų bendradarbiavimą. Ir aš čia norėčiau labai padėkoti komisijos nariui Han už jo darbą ir taip pat norėčiau padėkoti trims šio parlamento nariams, ponui Feigel, ponui Havit ir ponui Kukan. Labai jums ačiū. Tvarios reformos, kad būtų e, pašalinti įstatymų viršenybės trūkimai viešojo, viešojo administravimo e, pagrindinių laisvių, žmogaus teisių trūkumai, taip pat kova su korupcija ir toliau lieka labai svarbus šaliai žengiant Europos integracijos keliu. Norėčiau akcentuoti ir nepriklausomų tyrimų svarbą. Svarbu, kad būtų ištirti visi e, kaltinimai, e, kuriuos išryškino pokalbių pasiklausimai. Ir tyrimo komisija turi būti paremta. Ir aš taip pat noriu dar kartą e, pakartoti tarybos prašymą, kad būtų visapusiškai ištarti 15 metų Kumanovo įvykiai. Dabar dėl migracijos. Norėčiau pagirti buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją e, už jos pastangas siekiant kovoti su migrantų ir pabėgėlių krize praėjusiais metais. Jau keletą, sa keletą savaičių Buvo priimta keletas vienašališkų sprendimų ir suderintų sprendimų palei Bal vakarų Balkanų maršrutą. Vasario 18 dieną Europos vadovų taryba labai aiškiai pasakė, kad tik per suderintus veiksmus mums pavyks tinkamai e, reaguoti į iššūkius. Nėra alternatyvos e, visapimančiam Europos sprendimui, todėl labai svarbu, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, kaip mūsų kaiminė ir šalis kandidatė, atliktų savo vaidmenį šiame procese. ES teikia ir toliau teiks didelę paramą buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, kad galėtų sustiprinti sienų kontrolę, pagerintų sienų ir prieglopščio valdymą. Ir tokia pati parama teikiama ir kai kurioms kitoms šalims. Taip pat norėčiau akcentuoti gerus e, kaimininius santykius, gerų kaimininių santykių svarbą. Svarbu rasti sprendimą dėl pavadinimo, e, kūruojant jungtinėms tautoms. Pirmininkė, ši šalis dabar stovi svarbioje kryškelėje. Komisija yra paskelbusi, kad yra parengus, pasiruošusi teikti rekomendaciją dėl dėrybų pradžios, tačiau tai priklausys nuo tolesnio Liepos birželio mėnesio politinio sustarimo įgyvendinimo ir pažangos įgyvendinant svarbiausius reformų prioritetus. Taryba po rinkimų e, vėl užmėgs dialogą su buvusia Respublikos, Jugoslavijos Respublika Makedonija ir aš manau, kad politiniams vadovams dabar tenka atsakomybė imtis e, priemonių, kad jų šalis grįžtų į Euroatlantinės integracijos kelią. Ačiū dabar komisijos vardu komisijos narys Johannes Han. Sveiki atvykę komisijos nariai, žodis jums. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti uh, gerbiamai ministrė už uh, draugiškus žodžius susijusius su mūsų darbu. Taip pat noriu padėkoti e, Europos parlamento nariams Vaigl, Keliam ir Kukan už jų nenuilstamas pastangas e, palaikant ryšius su šia šalimi. Praėjusiais metais vasarą buvo pasiektas politinis susitarimas su šia šalimi ir iš tikrųjų yra būtina padėti buvusiosios Jugoslavijos Respublikai Makedonijai įveikti jai kylančius iššūkius ir išlaikyti tą politinį susitarimą. Prieš porą savaičių buvome nuvykę vizito, vėliau e, gavome, vėliau parengėme bendrą laišką apie tai, kad kur buvo kalbama apie balandžio 24 dienos e, rinkimus, buvo pasiektas e, susitarimas tarp politinių vadovų dėl balandžio 24 dienos e, rinkimų nukelimo į birželio 5 dieną. Ir iš tikrųjų čia svarbus vaidmo teko ir Europos parlamentui. Mes panašiai šaliai žengti demokratiniu keliu. Aš jau išreiškiau savo pageidavimą, kad e, Europos parlamentas siūstų savo stebėtojus į šią šalį, kai vyks rinkimai. Aš taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamento užsienio reikalų, reikalų komitetui, jo nariui Vaigl, e, už rezoliuciją 2015 metais buvo paskelbta ataskaita apie šią šalį ir, kaip žinia, ataskaitoje buvo kalbama apie tai, kad šaliai kyla dar daug iššūkių, bet aš manau, kad ataskaita buvo užtikrinta tinkama pusiausvyrą. Viena vertus mes pripažinome, kad e, e, ši šalis e, rengėsi prisiderinti prie ES teisės aktų, rinkos ekonomikos taisyklių. Bet, kaip ir tokiuose kitose panašiose šalise, problemų kyla dėl teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo ir taip pat politinės valios priimti sunkius politinius sprendimus. Antra vertus, e, ši šalis susidūrė su sudėtinga e, politinė krize. E, svarbiausia partija parlamentą boikotavo daugiau kaip vienerius metus. Taip pat buvo paskelbti nuklausyti e, telefoniniai pokalbiai, ir, iš kurių paaiškėjo, kad aukščiausiuose politinėse lygmenėse siaučia korupcija. Mes patvirtiname e, dviejų pakopų požiūrį. Visų pirma, Noriu pasakyti, kad politiniai lyderiai praėjusią vasarą sustarė, pasiekė susitarimą ir tai buvo žingsnis į priekį. E, buvo imtasi veiksmų pagal suderintą darbų grafiką. E, štai, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį buvo patvirtintas e, valstybinis prokuroras. Deja, kitų veiksmų buvo imtasi gerokai pavėluotai įsikišus Europos Sąjungai. Šalia politinio susitarimo praėjusiu metu birželio mėnesį buvo e, pristatytos tam tikros e, prioritetinės reformos, daugiausiai jos buvo susijusios su teisiniais reikalais. E, yra čia būtina irgi politinė valia tam, kad tos politinės reformos, teisinės reformos būtų vykdomos. Uh, Europos komisija ketina pateikti rekomendacijas, pradėti e, dėrybas dėl stojimo su šia šalimi, jeigu ji įgyvendins e, Birželio ir Liepos mėnesį pasiektą sustarimą ir įvykdys prioritetinės reformas. Mes stebėsime Makedonijos daromą pažangą ir jūs nuolat apie tai informuosime. Kaip jau paminėta ir rezoliucijoje, etinė situacija šalyje išlieka labai trapi ir yra būtina imtis prevencinių priemonių, sprendžiant etninius iššūkius ir nesantaiką tarp bendruomenių. Taip pat būtina, kad ši šalis palaikytų gerus kaiminius santykius ir išspręstų likusias dar problemas su kaiminėmis šalimis. Per šią šalį plūsta ir pabėgėliai bei migrantai. Uh, Komisija yra įsipareigojusi padėti šaliai įveikti šį iššūkį. Dabar su nekantrumu laukia tolimesnių diskusijų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. 2015 metais. Uh, 2015 metų pažangos ataskaitos pranešimą parengė ponas Vaigl ir dabar būtent jam suteikiamas žodis, prašom. Spoštovani predsedujoči, ministrica Draga Žanin, komisar Han. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė, gerbiamas komisarė Han. Leiskite man nuo pat pradžių pasakyti, kad Esu labai dėkingas Jums už malonius e, žodžius apie mūsų bendradarbiavimą. Turiu pasakyti, kad e, ir mums buvo be galo malonu su Jumis bendradarbiauti. Mes kartu e, parengėme bendrą rezoliuciją. Čia dalyvavo ir komisijos atstovai, buvo pateikta iš viso apie 300 pakeitimų. Makedonija ilgą laikę laukė prie ES durų, kaip e, norėdama tapti kandidatę. Na, o dabar e, matome, kad e, prie šalies sienų yra begalės migrantų, nes per migraciją driekėsi Balkanų maršrutas. Ir birželio mėnesį šioje šalyje turėtų vykti rinkimai. Jeigu rinkimai E, e, vyks pagal demokratinius standartus, tai galbūt tuomet galų gale bus pradėtos darybos dėl, dėl šios šalies stojimo į Europos Sąjungą, kaip ir su kitomis šalimis. Iš esmės šalis vykdo akį reikalavimų, šalies ekonomika auga, ji palaiko gerus e, kaimininius santykius, o taip pat prisideda ir prie uh, pasitikėjimo kūrimo, bendradarbiaudamas su Bulgarija ir Graikija, nors su šiomis šalimis yra dar neišspręstų problemų. Šioje šalyje neseniai buvo kilęs telefoninių pokalbių stebėjimo klausimo skandalas. Taigi šalyje e, trūksta pasitikėjimo. Būtina atlikti skubes reformas, e, kurios e, yra numatytos politinėme sustarime. Čia būtina, kad dalyvautų ir uh, demokratiniai tarpininkai iš kitų šalių, taip pat ir iš Europos parlamento. Ponios ir ponai, dabar atėjo laikas Makedonijai žengti dar vieną žingsnį Euroatlantinės integracijos kryptimi ir mano frakcija tam pritarė. Gaila, kad man buvo skirtos tik dvi minutės, tikrai tai nelabai buvo sąžininga mano atžvilgiu. Pone Vaigel, jums pilnoji kortelė. Ponas Vozinger, ar sutinkate? Prašau, 30 sekundžių, sekundžių ponė Vazenberg. Ačiū. Jūs žinote, kad e, šiuo metu yra statomos sienos, yra naudojamos dujos ir daug žmonių prie sienų išgyvena humanitarinę krizę. Taigi aš norėčiau paklausti, ar e, reikia atsižvelgti į šias problemas. Buvusio Jugoslavijos Respublika Makedonija, kalbant apie dėrybas dėl stojimo Europos Sąjungą. Pone Vaigel, turite 30 sekundžių atsakyti. Na, turiu prisipažinti, kad e, buvo techninių problemų Taigi nesupratau klausimo esmės, bet pabandysiu atspėti, ką jūs sakėte. Taip, iš tikrųjų, mažai šaliai sunku susidoroti su tokia didelė problema prie sienų. Ir aš manau, kad Europos komisija ir Europos Sąjunga turi padėti Makedonijai spręsti tą problemą prie sienų. Nežinau, ar toks buvo jūsų klausimas. Ačiū. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής... Ačiū. Toliau EPP frakcijos vardu ponas Kelam. Ačiū pirmininkė, ministrė, komisijos nariai. Norėčiau padėkoti pranešėjui Vaigel už konstruktyvų integracinį požiūrį ir už pastangas subalansuotai nušviesti šį sudėtingą klausimą. Iš tikrųjų, Makedonija yra ES šalis kandidatė jau dešimt metų ir buvo laikoma labiausiai pažengusi kandidate. Tačiau oficialių stojimo dėrybų pradžia taryboje daugybę metų yra blokuojama. Šiame pranešime visų pirma yra kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti stabilumą ir veikianti bendradarbiavimą tarp įvairių politinių jėgų, nes dialogas, abipusė pagarba, taip pat pagarba pagrindiniams laisvėms, įskaitant žiniasklaidos laisvę, yra būtinos, kad būtų kuriama įstatymų viršenybės principų grindžiama visuomenė. Ir turiu pasakyti, kad vykę rinkimai netitinka demokratijos principų ir tai yra žalinga e, valstybei. Nauji rinkimai mums visiems bus labai svarbus ir norime paraginti visas šalis e, laikytis nacionalinio Kuvanovo susitarimo. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu žodis ponui Howitt. Aš esu pranešėjas ir parlamentinis tarpininkas šiai šaliai ir aš tikrai noriu, kad ši šalis įstotų Europos Sąjungoje ir e, prisijungiu prie Aldė ir APP kolegų. Manau, kad mes turime atidėti į šalį savo partinius nesutarimus ir taip pat turime paraginti partiją Skopiją daryti taip pat. Tačiau iš tikrųjų yra prasidėjusi didelė politinė krizė, kur mm, kvestionuojamas demokrat, įsipareigojimas siekti demokratijos. Taigi mm, e, mūsų pranešimas siunčia labai svarbų signalą. E, Europos komisija pateikė teigiamą rekomendaciją pradėti ES stojimo dėrybas. Mm, atsižvelgti tai, ar bus e, įgyvendintas tarpartinis susitarimas, dėl kurio mes tikime sustarti. Gruodžio mėnesio išvadose taryba parėmė tas rekomendacijas ir manau, kad parlamentas rytoj taip pat tai patvirtins ir pasakys, kad išsaugokite savo demokratiją arba ta teigiama rekomendacija bus atsiimta. E, praėjusį mėnesį valdančioji partija e, E, pareiškė, kad nebus tolesnių žiniasklaidos reformų iki rinkimų, kaip tarpininkai ir turėdami aiškius ES ir JAF ambasadorių pareiškimus, mes pasakėme, kad mes nepalaikome susitarimo ir džiaugiuosi, kad pirmininkaujantis Niderlandai tai patvirtino. E, tikimės, kad tarybos ir komisijos pozicija, kurią rytoj parems parlamentas, reiškia, kad turi būti siekiama tolesnės e, pažangos, nors dabar yra žengtas žingsnis atgal. Žinau, kad yra specialusis prokuroras, kuris e, nagrinėja, kuri, kuri tyria e, kaltinimus korupciją, negavo paramos ir įgaliojimų iš teismų sistemos. Rytoj balsuodami tikiuosi mes pareikalausime, kad jai būtų suteiktas visiškas savarankiškumas atlikti savo darbą. Mūsų frakcija neprisidės prie tų, kurie naudojasi pabėgėlių krize, kad užsipultų tą šalį. Mums reikia solidarumo su Skopje e, tokio solidarumo, kurio reikia su visomis šalimis. Šį vakar mes siunčiame labai griežtą signalą. Griežtą signalą, kad pol, tie politikai dar nevykdo savo įsipareigojimų ir kad nėra jokios kitos alternatyvos. Mes siunčiame griežtą signalą ne prieš uh, E, Makedonijos žmonės, bet už demokratiją, už šios šalies šalį. Mes esame įsitikinę, kad jūs to norite ir jūsų politikai taip pat turi parodyti, kad jie nori to paties. Dėkoju ponui. Howitt. E, pone Sakorafa norėtų pateikti Jums klausimą pagal mėlynę kortelę. Ar sutiksite atsakyti, ponė Sakofara, Jums 3, 30 sekundžių. Uh, Pone Havitai, rezoliucijoje minima, kad komisija, taryba ir parlamentas sutarė, kad kalbant apie stojimo dėrybas, steigimo dėrybos priklauso nuo e, birželį Liepą sudaryto susitarimo ir pažangos įgyvendinant susitarimą ir reformas. Ar mes tai matome, jūs pateikėte pakeitimą ir taryba E, savo išvadų 38 punkte tiesiog pažymi komisijos rekomendaciją dėl dėrybų pradžios, bet tai nerodo, kad mes čia sutarėme. Taip, aš pritariu tiems mūsų frakcijos pakeitimams, tačiau bičiuliams Graikijoje pasakysiu, kad iš tikrųjų mūsų E, bičiuliai Skopija tikrai negali naudotis nesutarimu dėl pavadinimo. E, mes turime siekti sutarimo dėl pavadinimo, tai yra ir jūsų šalies interesas, tai yra ir Europos interesas. Ačiū, dabar suteiksiu žodį minutiai. EKR фракциос варду понui Джамбази. Колеги, уважаеми комисар Хан, уважаеми господин Танок, благодарности на господин... Ačiū, ponė pirmininkė, kuris nary. Noriu padėkoti pat ponui Vaigalui už tai, kad parengė šį pranešimą ir dėkuoju už įdėtas pastagas. Aš esu bulgaras ir taip pat esu AKR grupės narys ir mes palaikome Makedonijos stojimą į Europos Sąjungą. Tačiau, žinoma, reikia juos vertinti pagal jų realius nuopelnus. Be to, taip pat yra numatytas laikotarpis, kurį reikia vertinti šalį. Matome, kad dabar Makedonija yra krizėje. Ir jie žengia žingsnių atgal nuo to, ką buvo pasiekę. Žiniasklaida yra cenzuruojama, bulgarų mažumos teisės yra pažeidžiamos, nuolat pažeidžiamos. Ir nebejotina, kad Makedonija negali, ne, neturėtų naudotis pavadinimo klausimo kaip ir teksto. Vyriausybė turi spręsti savo piliečių problemas, kad visi piliečiai turėtų pilna, pilnas teisės ir laisvės. Makedonija neturėtų klastoti istorijos, neturėtų uh, skatinti nepykantos, svarbu gerinti kaiminiškus santykius. Tai turi būti svarbiausias dalykas. Ir tai yra svarbiausia reforma. Ačiū. Dėkoju Jums. Mėlyna kortelė iš pono Cani. Ar primsite? Ar primsite? Prašau, pono Cani. Ačiū. Garbusis nariai, jūs esate iš kaimininės šalis, kai iškiminė regiono ir paminėjote, įvardinti šią šalį kaip Makedonija ir kalbėjote taip pat ir apie problemas dėl pavadinimo. Tikiuosi, kad gerai supratau jūs, nes kiti vadina šią šalį buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Tad kitas klausimas, ar įstos į Europos Sąjungą Makedoniją, ar buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Tai yra labai svarbus klausimas, kurį reikia spręsti. Ačiū. Gerbiamas kolega, Bulgarija buvo pirma šalis, kuri pripažino Makedonijos nepriklausomybę būtent tokiu pavadinimu. Mes puikiai supratome, kad kai kurie kolegos to nepriima, jie reikalauja ją vadinti buvusi Jugoslavijos Respublika ir panašiai ir panašiai, bet mano šalis pripažįsta Makedoniją su pavadinimu Makedonija. Tad ir aš toliau naudosiu tokį pavadinimą, nors turiu draugų graikų. Dėkoju. Dėkoju ponui Džambaskiui. Dėl šio klausimo, tai kaip pirmininkas, tačiau sakyti, priminti Europos parlamento sprendimą, kurį Europos parlamento pirmininkas ponas Martinas Šilcas laiškė pakartojo vasarį 9 dieną ir aš angliškai perskaitysiu. Reikia atkreipti daug dėmesio į tai, kad visiems diplomatiniams ir politiniams ir administraciniams tikslams būtų vartojamas vardas Fairam, tai yra buvusi Jugoslavijos Respublika, nes tai yra tarptautiniu lygiu pripažįstamas šios pašalies pavadinimas. O toliau suteiksiu žodį pusantros minutės poniai Sakorafa. Gerbiami kolegos, praėjusiais metais, kai svarstame pranešimą, aš jau uh, E, sakiau, kad dėl komisijos ir tarybos e, vykdomos politikos e, atsiranda ir neigiamų pasiekmių. Aš aname atsakiau, kad tai gali būti tam tikras stabdis šalies vystimuisi, pažiūrėjau, tam tikrose sektorėse. Birželio ir Liepo susitarimuose trūksta turinio, Mes visi vadovavomės Kopenhagos kriterijais dėl teisės viršenybės, demokratinių institucijų, teismų nepriklausomumo, žiniasklaidos. Makedonija turi artėti prie šio aki. Toliau dėl pabėgėlių. Na, kažin, ar teisinga sakyti, kad buvusi Jugoslavijos Respublikos Makedonija yra geras partneris uh, E, jeigu e, per šią šalį tiesiog plūsta pabėgėliai, e, na, o dabar dėl šalies klausimo. Tai nėra dvišalis klausimas tarp Graikijos ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos būtina, kad ir toliau vyktų dėrybos jungtinėse tautose ir kad būtų rastas toks sprendimas, kurį E, kuris būtų priimtinas visiems. Būtina palaikyti gerus tarpusavio kaimininius santykius, nes tai svarbu visam regionui ir taikai išsaugojimui regione. Man atrodo, ir Turkijos atšvilgių vykdoma politika yra tiesiog trumparegė. Galbūt yra atneš trumpalaikės naudos, bet ilgalaikiai padariniai bus tragiški. Ačiū, ponas Mežiris, vieną metą. Ačiū, ponė pirmininkė, ministrė, komisijos nary. Kaip visuomet, pranešėjas puikiai padirbėjo ir buvo labai malonu su juo dirbti. Rezoliucija tikrai labai stipri, ją turėtų palaikyti visi parlamento rūmai. Brangus kolegos, galėčiau ilgai kalbėti apie tai, kaip svarbu įgyvendinti birželio Liepos sutarimus, apie tai, kaip svarbu įgyvendinti reformas, apie tai, kad reikia uh, kad politiniai veikėjai vykdytų savo įsipareigojimus, bei kad reikia toliau bendradarbiauti pačios busis Jugoslavijos Respublikos Makedonijos labui, bei Makedonijos žmonėms, jų naudai svarbu vis, visą tai daryti. Tačiau ką aš pabrėžti, tai kad mes, Europos Sąjunga, taip pat turime atsakomybės. Čia klausimas yra ne tik pa, dėl pavadinimo. Pavadinimas vienas iš problemų, tačiau ne vienintelė problema. Tai matome, kad taryba nesugeba rasti to taip vis minimo europinio migrantų krizės sprendimo. Tai yra vienas viena problema. Toliau komisijos pirmininkas be reikalo kalbėjo apie tai, kad reikia kurį laiką atidėti tolesnę plėtrą. Tai taip pat padino krizę. Visi šie dalykai prisideda prie to, kad vakarų Balkanuose šalis pasimetusios ir mes tą regioną prarandame kasdien ir matome, kad ten politinė situacija prastėja. Ir istorija rodo, kad tai yra tikrai labai blogas dalykas. Ačiū. Labai ačiū. FDD viena. Ponas Korala, ačiū pirmininkė. 2004 metais prasidėjo buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos einamas kelias. Taigi ši šalis jį eina jau 12 metų, bet vis dar kyla daug įvairių politinių problemų. Dabar šiandien yra akivaizdu, kad mums tenka užduotis uh, E, e, šalį gražinti į, į, į tą kelią, kurį jį anksčiau buvo pradėjusi eiti. Štai noriu paminėti žiniasklaidos reformą. Yra būtina, kad žiniasklaidos priemonės būtų e, nepriklausomos, jų nekontroliuotų vyriausybė. Taip pat yra reikalingas ir tinkama šalies valdymas, teisingumo sistema. Ir teismai turėtų skirti teisingas bausmes nusikaltusiems asmenims. E, taip pat e, e, yra būtina, kad šalyje įvyktų laisvi ir nepriklausomi rinkimai. Tik tokiu būdu Makedonija galės vykdyti demokratinės sąlygas ir išlikti draugišką šalimi, su kuria mes galėtume bendradarbiauti. Ačiū dabar vieną minutę, pusantros minutės NF frakcijos atstovui ponui Bei. Akivaizdu, kad Europos parlamente yra priimami vienas į kitą panašus e, pranešimai. Siekdama plėtros, ES nuolat e, e, kelia du reikalavimus, kurie lemia naujų valstybių narių prieimimą. Tai visų pirma, stojimas į NATO, kurio egzistavimas nebėra pateisinamas po to, kai buvo išardytas Varšuvos paktas ir taip pat e, lyčių ideologijos skatinimas. Ir būtent rezoliucijos 22 punkte yra e, reikalaujama laikytis e, tokio apsimestinio sąjungos modelio dėl diskriminacijos grindžiamos e, seksualinė orientacija ir lyčių tapatybė. Iš tikrųjų, tokia ideologija yra nenormali ir visą tai nukreipia dėmesį nuo tikrų Makedonijos e, problemų. Jūs kalbate apie Romus, tų džiaugsmingai nusiteikusių trubadūrų grupės, kurias norite matyti visur išskyrus savo namų sodą, bet nekalbate apie Albanus Makedonijoje. O Albanai sudaro mažumą, e, kuri nuolat didėja ir kurios reikalavimai e, grasina šalies stabilumui. Ir būtent prie šios teritorijos, e, kuri anksčiau priklausė serbams, albanai, Makedonijos albanai suorganizavo smurtinius maištus praėjusį gegužę ir birželį. Taip pat reikėtų Mm, prisiminti ir pastarąjį Višegrado grupės susitarimą. Prezidentas Žoržas Ivanovas parodė, kad jis labiau pasitikė Budapešto vadovais nei Briuselio m, mm, biurokratais, bandant suvaldyti migrantų srautus. Ačiū. Dabar ponas Zaranonopulos, neprisijungusiųjų vardu. Manau, kad buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos klausimas e, turėtų e, sustiprinti ES pozicijas. Tai yra, juk tai toje vietoje susipina ir investicijų bei kitokie Rusijos interesai. Mm, šios šalies mm, mm, istorija prasidėjo nuo pilietinio karo. Dabar yra uždaromas Balkanų maršrutas, uždaromos e, sienos ir matome, kiek žmonių yra įstrigę Europoje. Iš tikrųjų, atsiranda demarkacinės linijos ir Balkanai tampa e, tokia karšta zona. E, atsiranda daug priešiškumo, e, didėja skurdas. Vieną minutę, ponas Preda. Ačiū pirmininkė. Na, mes visi žinome, kad 15 metų pabaigoje Europos komisija iš pranešimo pavadinimo e, išbraukė žodį pažanga. E, Viena vertus tai nėra gerai, bet aš manau, kad makedonams tai yra geras dalykas. Mes nebegalime kalbėti apie pažangą, bet reikėtų labiau kalbėti apie Makedonijos regresą. Ir už tą situaciją yra atsakingi politikai, kuri, kurie e, kaip politinį sprendimą naudoja e, boikotą ir radikales idėjas. Tokia yra e, politinė kultūra ir mes matome, kad makedoniečiai nuolat gyvena politinėje krizėje. Mes norime, kad padėtis keistusi, o kad tai įvyktų, reiktų, kad visa politinė klasė elgtųsi atsakingai ir atsakingai vykdytų prisimtus įsipareigojimus. Na, aš matau, kaip socialistai e, atsisakė tų įsipareigojimų, kurių buvo prisijėmę ir taip pat matau, kaip socialistai atsisakė įsipareigojimų dėl rinkimų, kurie iš pradžių buvo numatyti balandį, o po to nukelti. Jūs viršiuojate laiką. Ne, pirmininkė, bet aš mačiau, kad e, visiems kitiems kolegoms leidote viršyti Mm, jiems skirtą laiką, taigi nesuprantu, kodėl jūs neleidžiate man su, užbaigti. Na, jūs viršiuojate jums skirtą laiką, turite gerbti pirmininką. Prašau dabar atsisėsti. Man atrodo, kad jūs teikiate pirmenybę savo frakcijos kolegoms. Aš bandau būti teisingas visiems, jums daviau, suteikiau daugiau nei minutę papildomo laiko, taigi nebandykite mano tolerancijos. Landet står inför enormt stora utmaningar. Den politiska överenskommelsen mellan regeringen och oppositionen. Ačiū, ponė pirmininkė. Matome, kad šalies tikrai suduria su krize. Reikia politinio sturimo, kuris buvo sudarytas birželio mėnesį. Tačiau dabar reikia užtikrinti, kad tikrai yra valia vykdyti pokyčius. Reformos yra būtinos šalies ateičiai. Kas dabar svarbu, tai yra tai, kad žmonės iš tikrųjų galėtų dalyvauti demokratiniuose rinkimuose. Tačiau kol kas trūksta kai kurių pamatinių sąlygų, kad tai galėtų vykti. Pavyzdžiui, nėra žiniasklaidos laisvės. Taip, reikia laisvos žiniasklaidos. Tai yra demokratinės visuomenės pamatas. Taip pat tai yra svarbus dalykas šalies stabilumui bei tai yra esminis klausimas dėl šalies stojimo. Šalyje yra politinė krizė, be to matome ir migrantų srautą, pabėgėlių srautą, tai yra didžiulė užduotis, reikia solidariai spręsti ją. Tiek ES Makedonija turi solidariai bendrabiauti, kad sutvarkytų su šia didžiulė užduotimi. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad visas priemonės būtų įgyvendintos ir svarbu, kad rinkimai būtų demokratiški, kai, kurie, kai jie vyks. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Marijas. Ačiū, pirmininkė. E, Make... Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonija e, užverė savo sienas e, ir dabar E, iš tikrųjų tai pažeidžia tarptautinius susitarimus, o taip pat ir Ženevos konvenciją, tai sakė ir Junktinių tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moon. Tačiau nepastebėjau, kad e, ši šalis e, imtųsi kažkokių tai priemonių savo veiksmams koreguoti. Štai pavyzdžiui, Graikijos teritorijoje e, makedonai purškė ašarinės dujas, e, bandydami atbaidyti pabėgėlius. E, jie, ši šalis taip pat pasistatė tvorą. Taip pat ir Makedonijos e, pavadinimas yra vartojamas neteisingai, tai pažeidžia e, jungtinių tautų nutarimą. Šalis ir toliau turėtų būti vadinama Fairam, tai yra buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Aš pasisakau prieš šio šalies stojimą į Europos Sąjungą. Vieną minutę, ponas Jakovčič. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū padėkoti kolegoms iš parlamento ir pasveikinti visus, kurie dirbo šioje srityje, kurie siekia stabilizuoti Balkanus bei buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Man šitą pateikęs ir solidarumo su Graikija. Ir raginčiau kolegas tiek Graikijoje, tiek Makedonijoje ieškoti bendrų sprendimų, bendros kalbos, sprendžiant tos įvairius klausimus, kurie kyla. Aš esu pranešėjęs Adrijos ir Jonijos jūrų iniciatyvą šiame parlamente ir noriu pasakyti, kad remiu šio pranešimo turinį. Tikrai labai svarbu Makedonijai prisijungti prie Adrijos ir Jonijos jūros strategijos ir tai galėtų padėti šį šalį, kuriai reikia mūsų pagalbos. Pone Hanai, prašau, padėkite, kiek galite daug, daugiau kad apie 5000 žmonių, kurie yra užstrigę pasienyje tarp Graikijos Makedonijos, gautų pagalbos, kaip būtų galima situaciją spręsti, nes dabar tai yra neprimtina. Ačiū. Ačiū, ponas Karver. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, kaip, kaip suprantu, ir kaip matosi per šias diskusijas, Makedonijos vardas, pavadinimas yra didžiulė problema, kuri rodo didžiulės problemas net Europos Sąjungoje, nes tarimus Makedonija kaip kandidatė turėtų prisidengti prie bendros užsienio ir saugumo politikos. Ir girdime įvairių labai argumentų apie šią šalį dėl jos užsienio politikos, dėl jos narystės na NATO. Tačiau matome, kad pavyzdžiui pavadinimo klausimas rodo, jog Europos Sąjunga negali sudėti savo valstybių narių užsienio politikos. Nes, pavyzdžiui, reikalavimo, taip patikimi valstybės, valstybės tarifs reikalavimai, tai valstybės reikalavimai patikimi dėl jų pavadinimų. Pavyzdžiui, kaip dėl Ispanijos ir Gibraltaro ginčio. Žinoma, Gibraltaras yra, yra Europos Sąjungos dalis. Tad neaišku, kas bus toliau, jeigu referendume bus balsuojama likti Europos Sąjungos nariais. Ačiū. Dėkoju, ponia Karveriai. Mėlyna kortelė nuo pono Taniko. Ar sutinkate, ar primate? Ponas Tanik, prašau. Pone Karveri, kėlėte Gibraltaro klausimą, tačiau čia nėra šiandienos klausimas. Tačiau Brexit atveju kokią įtaką turėtų Jungtinė karalystė Madrido vyriausybei, kad liktų siena atvira tarp Gibraltaro ir Ispanijos. Kodėl visi Gibraltaro piliečiai norėtų likti ir niekas nebalsuoja už jūsų partiją? Jeigu jis puikiai supranta, kad likimas Europos Sąjunga yra vienintelis būdas, kaip priversti Ispaniją išlaikyti sieną, kad Ispanija laikytų sieną atvirą. Ačiū. Pone Kalveri, 30 sekundžių. Ar jūs suprantate, kad Europos Sąjunga neatsakė visas problemas? Čia yra dvivaidystė. Vienas tik taisyklės yra Ispanijai dėl jų teritorijų Marokė, o kitokios taisyklės Britų teritorijų Gibraltarė tai parodo, kokia žvėdiška čia vieta. Yra kitų tarptautinių organizacijų, jungtinės tautos pavyzdžiui, tai saugumo tarnyba, ta taryba tai yra, kurie esame nuolatinė narė. Ir manau, kad mes daug geriau galėsime ginti Britų interesus ir Britų piliečių interesus, įskaitant taip pat ir, ir, ir priklausomų teritorijų, kai vėl atgausime savo vietą kaip pasaulinė valstybė, pasaulinė galia gal, ir, ir, ir paliksime šią demokratijos griuvėsius. Ačiū. Labai ačiū. Na, dar laikoms iki birželio galo dėl to diskutuoti. O dabar vieną minutę, ponas Epitedijos. Ačiū pirmininkė. Pono Vaigl dokumentas yra oficialus dokumentas, bet labai dažnai yra naudojama žodis Makedonija. Tai pažydžia susitarimą, o taip pat tai įžydžia ir graikų jausmus, taigi reikėtų vengti to žodžio naudojimo. Taip pat e, sakoma, kad šalyje trūksta ir demokratijos. Pagalvokime apie rinkimus. Nuolat tie rinkimai yra nukeliami. Netgi jeigu tie rinkimai ir įvyks, mes nežinome, ar tie rinkimai bus demokratiški, ar bus primtini tų rinkimų rezultatai. Uh, šalyje yra didžiulė korupcija, nėra e, e, žiniasklaidos laisvės, nėra nepriklausomos teisingumo sistemos, yra trukdoma dirbti prokuratūrai, yra pažeidinėjamos demokratinės teisės. Taip pat Fairam e, pažeidinėja ir šalies kandidatės pareigas, pavyzdžiui, palaikyti gerus santykius su kaiminėmis šalimis, tarkime Graikija, bet štai dabar buvo uždaryta siena su Graikija. Taip pat noriu paklausti, kaip galima dėrėti su tokia šalimi dėl stojimo? Ar mums nepakanka Turkijos, ar mes norime dar e, vienos šalies, kuri mums darytų spaudimą? Kalbėtas nutraukiamas. Ponas Kukan, prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Noriu nuoširdžiai padėkoti Ivo Faigal už parengtą pranešimą. Makedonija yra atsidūrusi sunkioje padėtyje. Politinė krizė dar nesibaigė ir kartu su migrantų srautais e, ta padėtis šalyje yra labai trapi. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad šiai šaliai reikia mūsų paramos. ES integracijos procesas yra svarbus šalies ateičiai. Mes turime uh, E, toliau dirbti ir padėti šiai šaliai siekti stabilumo ir demokratijos. Kad e, reikalai pajudėtų pirmin, reikia, kad e, būtų visas pusiškai gyvendinti praėjusiu metu politiniai susitarimai, įskaitant gerai parengtus ir laisvus rinkimus birželio mėnesį ir reformų prioritetų įgyvendinimą. Labai gaila, kad Makedonija laukė ir tebe laukia dėrybų pradžios daugiau nei septynerius metus. Dabar, susidūrusius su šiais iššūkiais, ji turės padvigubinti savo pastangas, kad galėtų eiti Europos integracijos keliu, o mes turime padėti. Ačiū. Dabar žodis ponui Pikula iste preporuke o otvaranju pregovora prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali se s druge strane naalost politika situacija u zemlji postupno pogoravala zato i pozdravljam dogovor vlasti i oporbe Pone Pikula, gal galėtumėte sustoti, nes nėra vertimo. Gal galėtumėte truputį palaukti? Ar bus vertimas į anglų kalbą, klausė pirmininkas. Labai gerai. Taigi pradėkime iš naujo. Norėčiau pasveikinti poną Feigl objektyviai apžvelgus e, tokius įtampos pilnus metus buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Yra teikiamos tos pačios rekomendacijos dėl dėrybų pradžios, teikiami pasiūlymai dėl pavadinimo be konkrečių žingsnių pirmin, tačiau padėtis e, politikos rytyje mažėja. Todėl aš džiaugiuosi vyriausybės ir opozicijos susitarimu, prie kurio prisidėjo mūsų kolegos. Na, šioje šalyje yra problemų ir tos problemos gali tapti chroniškomis ir gali persimesti kitur. Reikia ypatingų pastangų kovojant su migrantų krize, nes Makedonija yra priešakinėse linijose. Makedonija yra maža daugietninė šalis, e, kurioje daug vidaus problemų, yra įtempta politinė padėtis, tokios problemos kaip neteisėti pokalbių pasiklausimai, grasinimai žurnalistams, išplitusi korupcija sukėlė didelį visuomenės susiskaidimą ir politinio dialogo stoką. O labiau atidėliojamos reformos gali dar labiau e, sumažinti pasitikėjimą ir sukelti pavojų šalies europiniai perspektyvai. Ačiū dabar žodis ponui Kristoforos. Na, aš sek Klausimas pagal mėnę kortelę. E, aš klausausi diskusijų ir apgailestauju, kad parlamentas neatsižvelgia jungtinių tautų sprendimą dėl pavadinimo. Kai kurie kolegos primiktinai vietoj buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kalba apie Makedoniją. Tačiau šis pavadinimas nebuvo naudojamas po antrojo pasaulinio karo. Yra sukurt ta nauja valstybė ir dabar e, negalima makedonams suteikti pavadinimo, kuris yra grinai graikiškas. Tai yra graikų kultūra, graikų civilizacija, tai priklauso graikų istorijai. Dabar 30 sekundžių ponui Pikulai atsakyti. Kolega, aš visiškai suprantu, kad jūs jautriai reaguojate į šią temą, bet turiu pasakyti, kad tarp, vykstant tarptautiniam dialogui Makedonija yra pripažįstama tuo pavadinimu, kuris yra įrašytas į jos konstituciją, taip pat ir tuo pavadinimu, kurio, kurį jūs, jūs vartojate. Tai yra Firom buvusi Jugoslavijos Respublikos Makedonija. Mano šalis Kroatija pripažino šią šalį kaip Makedoniją ir nepaisant jūsų jautrios reakcijos, aš ir toliau vartosiu šį pavadinimą. Ačiū dabar. Viena minutė, ponas Černecki. Pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti ponui Vaigel už puikų pranešimą. Taip pat vertinu ir tai, ką daro ponas e, Han. Procesai palaipsniai lėti, bet kitų galimybių nėra. Aš pasisakau už ES plėtrą ir manau, kad Makedonija, na gerai, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, vartokime šį pavadinimą. Manau, kad ši šalis priklauso Europos civilizacijai ir Skopje vieta yra Europos Sąjungoje, kalbant neutraliau. Demokratijos problemos buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje mm, turėtų būti veiksnys, kuris turėtų stabdyti, neturėtų stabdyti šalies integracijos. Ačiū dabar ponas Makelis, dar vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Aš manau, kad čia svarbiausi trys dalykai, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija grįžtų į vėžės. Visų pirma, visos politinės partijos turi prisimti atsakomybę ir užtikrinti visų įsipareigojimų tvarų vykdymą. Antra, ši šalis turi iš anksto pasiruošti parlamento rinkimams, užtikrinti lais, laisvus ir teisingus rinkimus ir galiausiai turi būti tesiama kova su korupcija. Tai turi būti daroma objektyviai ir ištingai. Buvusi Jugoslavijos Respublikai Makedonijai reikia mūsų paramos, reikia Europos parlamento paramos ir tikiuosi, kad ši rezoliucija bus svarus indėlis į tai, kad ši šalis ir toliau eitų Europos integracijos keliu. Ypatingai noriu padėkoti pranešėjui ponui Faikel. Ačiū dabar vieną minutę, ponas Frunsulika. Ladies and gentlemen. I... Ponas ir ponai. Vasario 23 dieną šalies parlamentas priemė sprendimą surenkti prieš laikinius rinkimus birželio 5 dieną, bet opozicija tam nepritarė ir dėl to tikrai e, tenka apgailę stauti. Kalbant apie žiniasklaidos reformą, tai e, ji gali būti atidėta e, laikotarpį po rinkimų. Visos politinės partijos Makedonijoje turėtų e, sudaryti sąlygas tikriems rinkimams įvykti ir taip pat turi gyvendinti Prištino susitarimą. Taip pat yra būtina siekti pažangos įgyvendinant prioritetinės reformas. Kalbant apie Graikiją ir Bulgariją, santykiai su šia šalimi neturi nukreipti e, dėmesio nuo stojimo proceso, turiuomenį stojimą į ES ir NATO, yra būtina e, laikytis jungtinių tautų ir ES principų. Ačiū. Ponas Frunsulica, jums yra pateikta mėlyna kortelė. Ja pateikė ponė Spiraki. Prašom, ponė Spirakė. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš atidžiai klausiausi. Buvo kalbėta apie dvišalį e, klausimą ar dvišalių skirtumus, bet aš noriu pasakyti štai ką. Žurnalistai be sienų, e, ši organizacija pasisako už e, žiniasklaidos laisvę. Ir e, pagal šios šalies e, reitingą e, šalis yra 117 vietoje. Gerokai smuktelėjo per pastarosius metus ir dabar užima paskutinę vietą Europoje. Taigi šalyje yra varžoma žiniasklaidos laisvė. Ir mano klausimas yra štai koks. Pačioje Europos širdyje yra pažydinėjamas toks svarbus kriterijus ir galima kalbėti apie šios šalies stojimą Europos Sąjungą ir NATO? Dėkoju, dabar 30 sekundžių atsakymui. Ačiū. Be abejo, Makedonija turi laikytis visų šių kriterijų, tačiau tuo pat metu mes negalime vakarų Balkanų šalių palikti neži nežinioje pilkoje zonoje šios šalis turi būti integruotos į ES ir NATO, jeigu mes norime užtikrinti, e, kad ES gyvos ir ateityje. Dėkoju, panas Tenak. Ačiū, pirmininkė. Makedonija yra nedidelė šalis, kurią drasko didžiuliai politiniai prieštaravimai ir įtampa. Ir E, šios šalies vyriausybė pritarė mano pozicijai dėl narystės ES ir NATO. Šiai šaliai yra būtina tokia narystė tam, kad plėtotųsi šalies ekonomika. Mes turime paremti Makedonijos kandidatūrą e, tam, kad š... taip pat turime padėti E, rasti šiai šaliai reikalingus kompromisus sunkiais klausimais. Dėl migrantų krizės šiuo metu Makedonija patiria e, didžiulį spaudimą. Šalies laukia rinkimai birželio mėnesį. Visi šie klausimai yra labai jautrus e, šioje trapėje šalyje. Jau per nelik ilgą laiką yra užstrigusios dėrybos su Makedonija, nors tas dėrybų procesas, laukiantis dėrybų procesas dar bus labai ilgas. Aš tikrai nenorėčiau, kad ir prabėgus metų metams Makedonija ir toliau išliktų vieniša šalis apsupta kitų šalių, kurios jau tapo ES valstybėmis narėmis. Ačiū, ponas Plenkovič, norim pateikti klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Prašom. Ačiū, pirmininkė, ponas Tenak. Jūs sakėte, kad jūs pasisakote už šalies įstojimą į Europos Sąjungą ir sakėte, kad reikia pradėti dėrybas su šia šalimi. Jūs e, parengėte pranešimą apie Jotkalnyje ir Jotkalnyjos stojimą į NATO. Kaip Jūs manote, ar komisija suteikė pakankamai finansavimo tam, kad spręstų padėti e, Makedonijos ir Graikijos pasienyje? Prašom 30 sekundžių atsakymui. Na, tiesą sakant, tai nėra tiesiogiai susijęs su Jotkalnyje, apie kurią aš esu parengęs pranešimą. Jotkalnyje šiuo metu nepatiria tokio spaudimo prie sienų, kaip kad Makedonija. Jeigu aš gerai prisimenu, tai e, kalbama apie 700 milijonų Panašu, kad tokia suma turėtų būti skiriama. Be abejo, Makedonija dabar patiria didžiulį spaudimą dėl sienos uždarimą, tačiau aš manau, kad negalima e, leisti, jog neribotas migrantų skaičius atvyktų. Dabar yra deramasi su Turkija, tikimasi, kad susitarimas su Turkija bus veiksmingas ir jis sulėtins migrantų srautą. Taip pat e, programa su Turkija turėtų užtikrinti, kad e, šie e, asmenys galės likti pabėgėlių stovyklose Turkijoje, Libane ir Jordanijoje, vietoj to, kad vyktų į Europą. Labai ačiū, dabar vienai minutai. Steikiu žodį. Ponui Nefalogenis. Ačiū, panė pirmininkė, na, ne vien tik pavadinimas yra problema. Svarbu taip pat, kad būtų gerbiami Kopenhagos kriterijai, štai kas mums aktualu, o Kopenhagos kriterijai yra to, taip pat įtraukia ir kaiminiškus santykius su kitomis valstybėmis. Komisijos pranešimas rodo, kad čia yra problemų, taip pat mažės skaidrumas, teisingumas ir tai yra problemų žiniasklaidos problemų, yra demokratijos problemų. Taip pat matome tai, kad pranešime kalbama apie Makedoniją, o nebus Jugoslavijos Respublika Makedonija. Tad panašu, kad Europos planas palaiko tik Skopiją. Čia nėra dvišalis klausimas, tai yra tarptautinis klausimas. Ir tai turi toliau būti sprendžiamas kaip tarptautinis klausimas jungtinėse tautose. Ačiū. Minutė ponui Pankotin. Ponas Weidenholzer, Ačiū, pirmininkė. Anksčiau kalbėjo kolegos jau vardino visas problemas. Tai yra ir korupcija, ir demokratinio proceso trūkumas, žiniasklaidos laisvės suvaržymas. Uh, Galima e, e, sakyti, kad šaly, šalyje yra daug problemų, bet tai šalies vis tiek nepateisina. Dabar yra patiriama ir migrantų krizė. Praktiškai, iš tikrųjų, labai daug e, pabėgėlių kerta šios šalies teritoriją keliaudami į Europą. Ši šalis jau nuveikė nemažai su ES pagalba. Šalis vis dėlto dar nesilaiko visų europinių standartų. Kalbu iš savo patirties. Pats nekartą keliavau Balkanų maršrutu. E, taip, gyventojai e, yra e, labai pasirengę padėti, bet antra vertus, šioje šalyje veikia ir profesionalus žmonių kontrabandininkai. Praėjusią savaitę vizito metu Aš e, e, e, pastebėjau, kad pabėgėliai skundėsi prieš jos naudojimų smurtu, net ir iš pasienio pareigūnų pusės. Dėl to kyla abejonių dėl šalies integracijos galimybių. Apie tai turėtumėm susimastyti. Ar tikrai galime skirti, suteikti šiai šaliai pagrindinį vaidmenį, uždarant Balkanų maršrutą? Kolegų Ivo Vaigl. Ačiū. Aš dar pasveikinti kolegą Iva Vaigal už šį puikų darbą, bei už tai, kaip jis gerai vertino pagrindinius klausimus. Politiniai pokyčiai praeisis metais parodė, kad e, Europinė perspektyva Makedonijai, būsimai Respublikai Makedonijai yra svarbus dalykas, Tai turbūt tačiau tai priklauso nuo šalies stabilumo ir noro vykdyti reformas bei nuo demokratijos būklės. Matome, kad dabar dėl vidaus politinių problemų rekomendacijos yra tik dalinės, kad ir matome, kad reikia užtikrinti geresnį jų gyvendinimą, nes tik tai galime užtikrinti stojimo proceso testinumą bei stabilizuoti politinį vaizdą šioje šalyje kandidatėje. Ir norėčiau atkreipdėmėsi tai, kad viso regiono pažanga priklauso nuo europinės perspektyvos. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos projektas nebus baigtas be vakarų Balkanų šalių. Ir aš nekalbėsiu dabar apie migrantų krizę, kalbėsiu apie kitas problemas, kurios yra senesnės. Tačiau pasakyti, kad negalima skatinti neapykantos ir pavyzdžiui, kadangi negali būti draudžiama riboti Bulgarijų, Bulgarijų mažumos, išvesti šventės, kurios bendro, bendros ir abiems šalims, tai kyla klausimas, kodėl atsirado tik nepasitikėjimo. Tai turbūt yra komunistinių režimų palikimas, bet tai vis dar lieka neišspręsta. Pavyzdžiui, bulgarų rašytojas Dimital Taler yra minėjęs, kad Skopje buvo neseniai paskelbtos dvi jo senelio knygos pažydžio autorių teisės. Ir autorius buvo pripaži... vadinamas Makedonu ir visi, visur žodis bulgaras buvo pakeistas žodžiu Makedonas. Jeigu Makedonija tikrai nori prisijungti prie Europos Sąjungos, tai matome, kad na, kila dabar problemų su šalies problemiška padėtimi. Ir tik artinu prie Europos ši šalis galės problemas išgyvendinti. Ačiū. Gospodine predsjedniče, čestitam kolegi Vajglu na izvješću i zahvaljujem mu na prihvaćanju mojih amandmana vezanih uz članstvo Makedonije u NATO i otvaranje pregovora s Unijom. Potpuno se slažem. Kai dėl Makedonijos dalyvavimo NATO ir dėrybų dėl stojimo į ES pradžios. Aš sutinku, kad Makedonija daugiausia pasistumėjo į priekį iš kitų kandidačių šalių, harmonizuojant savo teisyną. Bet e, dabar kreipiuosiu į tarybą raginamas nebelaukti daugiau, nes jau labai ilgai buvo laukta ir pradėti tas dėrybas ir leisti visas pro, likusias problemas išspręsti vėliau. Esu sunerimusi, nes praėjusiais metais Makedonijoje įvykusių rinkimų rezultatai nebuvo, jų nebuvo paaisoma. E, ir Makedonija labai turi suvaidinti svarbu vaidmenį E, suvaldant migrantų krizę ir turi sulaukti ES paramos, e, nes Makedonijai reikia ES, o ES reikia Makedonijos. Dėkoju, pirmininkė. Iš pat pradžių norėčiau pasveikinti poną Vagel už puikų pranešimą. Komisarė Han, aš norėčiau pas, paklausti jūsų dviejų dalykų. Pirma, suraskime mechanizmus, kurie leistų stiprinti administracinius gebėjimus es delegacijoje Makedonijai. Sistema yra centralizuota ir kontraktai turi būti pasirašyti delegacijos. Ateityje tokių problemų neturėtų kilti. Antra, ką noriu pasakyti, yra susijęs su 70 Makedonijai skirtu milijonų eurų skirtų Makedonijai e, paskirimu migrantų kriziai valdyti. Iš tikrųjų, ši šalis e, labai daug turi skirti, kad suvaldytų šią krizę. Ir tam reikia pinigų. Taip pat noriu paraginti jūs atsižvelgti į tai, kad Visi šie kriterijai, kuriuos turėjo įgyveninti Makedonija, turi būti įgyveninti ir kitose šalise, bet Makedonija daug greičiau juos įgyvendino. Dėkoju. Dabar baigiame šias diskusijas ir pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Aštuoni parlamentarai paprašė žodžio iš visų frakcijų ir aš patvirtinu visus kalbėtojus, bet kiekvienu prašau kalbėti po vieną minutę. Patryčia Sulė. Dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį. Aš sveikinu kolegą Vaigel už puikų pranešimą. Šiomis aplinkybėmis, kai ES susiduria su problemomis dėl migrantų krizės, Makedonija įrodė, kad yra patikima partnerė. Nepaisant sudėtingos vidaus situacijos, nepaisant rinkimų jie paiso Šengeno taisyklių nei kad pačios valstybės narės. Todėl manau, kad komisijos ataskaitos metai iš metų yra panašios. O aš manau, kad realybėje pasi, Makedonija yra pasiruošusi ir atėjo laikas pradėti dėrybas su šia šalimi. Dėkoju, ponas Kaputo. Dėkoju pirmininkė. Mm, šis klausimas kelia labai didelį kontroversiškumą dėl įvairių aspektų. Žmogaus teisų ten yra labai didelė tarpetninė įtampa, trūksta bendradarbiavimo. Taip pat milijonai migrantų, moterų ir vyrų ir sienos aptvertos tvoromis. Taip pat pabėgėlių pasus konfiskuoja graikų institucijos. Man atrodo, kad labai sunku būtų patenkinti prašymus, stojimo prašymus tom šalims, kurios nieko nepadarė tam. Dėkoju, dabar ponas Kučiuk vieną minutę kalbės. Kolegos, ponė Hanna.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 pastangoms. Nepamirškime ir migrantų srautų. Juos galima suvaldyti ne ašarinėmis dujomis, bet konstruktyviomis pastangomis. Reikia išsaugoti tos šalies Europos svajonę. Ir Taip pat pranešime yra pateikiama rekomendacija pradėti dėrybas atitinkamai. Raginame šią šalį surenkti sąžiningus rinkimus ir primi, turėtume priminti, kad jų pareiga yra tarnauti Makedonijos piliečiams, įskaitant ir mažumas. Tik tokiu būdu galima bus atkurti pasitikėjimą institucijomis ir įvykdyti būtinas reformas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής... Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Krisogonas. Europos komisijos ataskaitos įvertina Makedonijos pažangą padarytą siekiant narystės ES ir dešimt metų po sprendimo, kad šalis gali tapti šalis kandidat, šalimi kandidate, vis dar egzistuoja tas pats ginčas su Graikija. Iš tiesų yra iškreipiama čia Graikijos istorija, Graikijos kultūros aspektai, kai kurie ir Skopje, pavyzdžiui, sostinėje yra net ir e, tai įrodančių artefaktų skulptūrų kai kurių. Mes visiškai negalime to toleruoti ir Europos Sąjunga jokių būdų neturėtų e, pritarti tokiems veiksmams bei toliau daryti su Makedonija dėl narystės. Ačiū toliau, ponas. Šoltas. Gerbiamas kolega Vaigel, ačiū už tą energiją, kurią skiriate šiam pranešimui renkti. Jis tikrai labai puikus. Makedonija šiuo metu yra tarsi laukiamajame jau dešimt metų tokia situacija ir jos pozicija iš tiesų yra išskirtinė palyginti su kitomis vakar, vakarų Balkanų šalimis, kurios taip pat tapo kandidatėmis. Nežiūrint visų kitų problemų, dar ir pabėgėlių krizė Makedonija užgriuvo ir Makedonija parodė, kad gali prisimti įtenkančią atsakomybę, o tai yra tokia maža šalis, taigi ir ES turėtų pagaliau imtis veiksmų, ne vien tik tai kalbėti. Komisija turėtų visai kitų žvilgsnių, kitų kampų pasižiūrėti į Makedoniją. Nes panašu, kad dabar yra visas dėmesys kreipiamas tik į Turkiją ir čia yra nulaidžiaujama, o Makedonijos atveju visiškai ne. Toliau. Ponas Kastaldo, ačiū, aš taip pat noriu padėkoti ponui Vaigel. Kaip visuomet jis dirba labai nepriekaištingai, sažiningai, pranešimas puikiai subalansuotas, nieko nenutylima, viskas yra apšviesiai, e, užsimenama apie ginčą dėl Fairom pavadinimo šalies e, ir taip pat e, keliami klausimai dėl teisėsaugos institucijų, administracija yra labai smarkiai politizuota, yra etninių e, įtampos žydinių šalyje ir taip toliau panašiai. Mes visi pasisakome už europinę perspektyvą šiai šaliai ir kitoms vakarų Balkanų regiono šalims. Būtų tikrai didžiulė politinė klaida manyti kitaip. Manau, kad Makedonijai reikėtų padėti mm, perimti tam tikras policinės funkcijas, nes strategiją reikia įgyvendinti ir, vien dėl, ir negalime leisti, kad vien dėl to, jog trūksta varos Europos komisijos pusėje, mm, pabėgėlių krizės padariniai šios procesus stabdytų. Aš tikiuosi, kad kas nors pasikeis tą linkmę. Ačiū toliau, ponė Spirakė, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė Han. Klausimas, kuris čia kyla, yra, ko mes tikimės, ko reikalaujame iš valstybės kandidatės, kaip yra su Kopenhagos kriterijais. Kas vyksta buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje? Čia daug pažeidimų fiksuojama žmogaus teisų srityje, mažumų traktavimo srityje, spaudos laisvės e, srityje ir jau 90 pozicijų e, žemyn e, smuko Makedonija kai kuriais aspektais vertinant. E, įdomu, kaip toliau elgsimės, ar irgi nolaidžiausime. Juk Turkijoje panašiai viskas vyko, rinkimai yra atidėti ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ties Graikijos siena tikrai nedemonstruoja adekvataus elgesio. Makedonija kaip tik užsivėrė Mm, taigi mm, šiai šaliai tikrai reikės dar ilgą kelią nueiti, kad sudarytų prielaidas svarstyti ją kaip šalį e, galinčią prisijungti prie ES. Dabar viena minutė skiriama ponui Polčiok. Paskutinis kalbėtojas spontaniškų pasisakymų procedūroje. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesinorėtų, kad koks nors dvišalis, dvišalio pobūdžio konfliktas e, ar ginčas e, užkirstų kelią svarstyti šalį kaip galinčią prisijungti prie Europos Sąjungos. E, Tik reikia pasakyti, kad kol kas dar ir Makedonijos daroma pažanga nėra pakankama, taigi reikia skatinti ją, spartinti reformas, remti ją tose veiksmuose ir tuomet ji galėtų tikėtis narystės perspektyvos. Klausimai, kuriuos kėlė kolegos, yra tikrai pagristi. Be abejo, negalime nuginčyti to fakto, kad Make... buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai reikia mūsų pagalbos ir aš e, tuo tikrai susitikinęs kaip e, Make... buvusios Jugoslavijos Respublikos draugų grupės narys. Ačiū ir dabar žodis teikiamas komisijos nariui Hanui. Ta, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, dėkuoju visiems, ypatingai tiems, kurie klausėsi visų diskusijų. Manau, kad buvusios Jugoslavijos Respublikos, Makedonijos politiniai vadovai dabar turi prisimti atsakomybę ir žengti reikiamus žingsnius tam, kad grįžtų į tą euroatlantinį kelią. Mes jam pasiuntėm labai aišku signalą, jiems reikia įgyvendinti politinės pokyčius pilnai ir įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos pasižadėjo pati vyriausybė. Kitas iššūkis, kylantis politiniams vadovams, yra pademonstruoti politinę valią ir imtis reikiamų priemonių ir suorganizuoti Birželio penktą dieną e, deramus rinkimus. Tie rinkimai turėtų būti pagrindinis žingsnis reformų procese. Rinkimai turėtų atstatyti rinkėjų e, laikysena rinkimų procese ir po to mes toliau stebėsime, kokia pažanga bus daroma. Ši valstybė negali sauliaisti švaistyti nei kiek laiko ir jau nekarta buvo sakyta ir čia, kad daug dalykų jai reikia sutvarkyti. Vienas iš tokių yra migracijos srautai ir todėl manau, kad e, Makedonijos politiniai vadovai turi į šį klausimą susitelkti ir Mes turime užtikrinti, kad remsime Makedoniją tiek žiniomis, tiek lėšomis, bet, e, kaip visada yra sakoma, parama turi būti vertinama realiai povreikių vertinimu, ne vien tik tai prašymais. Reikia remtis aiškiais, apčiuopiamais poreikiais. Tada parama gali būti teikiama ir tai jau buvo pradėta. Politinė krizė turi baigtis kartą ir visiems laikams. Tai yra pačios valstybės labui, jos ateičiai, o taip pat ir jos piliečių labui. Todėl aš kliaujuosi jūsų parama, kad bus pasiusta aiški žinutė Makedonijos politiniams vadovams. Reikia visi tie, kurie kritikavote, reikia nepamiršti padarytos demokratinės pažangos. Nors jūsų kritika buvo visiškai teisinga, ar aš su ja sutinku, bet manau, kad turime suprasti, kad pagrindinis svertas Europos Sąjungai mūsų pačių labui būtų dėrybos, kur mes galėtume tikrai aptarti svarbiausius dalykus. Ir Visų pirma, mūsų pozicija yra stipri, kai yra pradedamos dėrybos, o po to, kai jos yra tęsiamos. O kai jau valstybė yra priimama, tai ES kartais tų svertų nebeturi. Tokių pavyzdžių irgi matėme. Taigi reikia įvertinti atliktą pažangą toje valstybėje, Makedonijoje. Todėl aš kreipiuosi į Jūs, pasitikiu Jumis, dėkoju už šiandienos diskusijas ir už Jūsų atsidavimą svarstant šitą klausimą. Dėkoju komisijos nary. Žodį perduosiu poniai Henis Plašart tarybos vardu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami parlamento nariai, dar kartelį norėčiau Jums padėkoti, ponė Vaikal, taip pat ponui Howardui ir ponui Kukan už puikų darbą. Taryba labai rimtai vertina pažangą Makedonijoje, bet mes ir toliau esame labai sunerime dėl to, kokia trapi yra politinė situacija toje šalyje. Tikrai reikia konstruktyvaus dialogo visose politinėse srityse, ypatingai tarp pagrindinių politinių partijų. Komisija parengė savo rekomendaciją, ją pristatė pradėti dėrybas dėl stojimo Europos Sąjungos su Makedonija buvo numatytos rekomendacijos, kas turi būti įgyvendinta, kokios prioritetinės reformos turi būti įgyvendintos, kaip atskaitinis laikotarpis buvo numatytas netgi birželis. Ir pirmas e, žingsnis bus rinkimai ir taryba tikrai atidžiai stebės, kaip jie bus organizuojami. Kaip jau sakiau pradžioje, dabar politiniams vadovams Makedonijoje tenka užduotis suorganizuoti tuos rinkimus ir iš tikrųjų gyvendinti tas rekomendacijas, kurias e, mes visi parengėme. Mes e, tikimės, kad Europos parlamentas ir toliau kreipsis į Makedonijos politinius vadovus ir ragins juos bendradarbiauti ir gražinti savo šalį į reformų kelią. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju turime pasiūlyti.